užsienio investicijoms pritraukti. Viskas mūsų rankose. Ačiū uždėmesį. Much, Ačiū gerbiamas komisijos nariai. Baigiu diskusiją šiuo klausimu. Balsuosime rytoj 12.30. O dabar periname prie kito mūsų darbo tvarkės klausimo. Tai yra pono Miloslav Ransdorf pranešimas dėl e, rytų partnerystės priekybos aspektų. Norėčiau pradėti nuo pranešėjo. Keturios minutės. Prašau, ponas Ramsdorf. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau išreikšti savo dėkingumą savo gerbėmiems kolegoms ir komisijos atstovams už jų dalyvavimą tokiu vėlyvų metu šiame posėdėje. Aš pristatysiu šio pranešimo esmę. Juo siekiama skatinti ir stiprinti teisės viršenybės principo taikymą ir skatinti bei stiprinti pilietinę visuomenę rytų partnerystės šalyse. Mes dirbome bendrai ir parengėme 142 pakeitimus. Mums pavyko juos peržiūrėti ir parengti kompromisinius pakeitimus. Ir paskutinę minutę su kolegomis iš socialistų bei demokratų frakcijos mes parengėme du žodinius pakeitimus. Ponas Kutaš socialistų ir demokratų vardu parengė du pakeitimus, kurie man yra primtini. Aš visiškai jiems pritariu ir pris, pa, pasakysiu kodėl. E, išsamus ir visapusiškai laisvos priekybos susitarimai yra labai svarbus įrankis šioje priekybos ir ekonominėje erdvėje. Tačiau aš manau, kad esama ir kitų priekybos strategijų. Taigi aš pritariu šiam pasiūlymui, nepaisant to, kad jis buvo pasiūlytas paskutinę minutę. Dabar dėl Gruzijos. Gruzija yra ta šalis, apie kurią kalbama pono Kūtaš pasiūlytame pakeitime socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Gruzija yra kaltinama pažeidžiant vaikų teisės. Gruzijoje yra naudojamas vaikų darbas. Turime įrodymų ir žinių, kad tai egzistuoja. Vaikų teisų apsauga yra mano prioritetas. Taigi dargi galiu pakartoti, kad pritariu šiam žodiniam pakeitimui, kurį parengė ponas Kutaš. Bet turiu pastebėti, kalbant apie Gruziją, tai, kad Gruzijos prezidentas ponas Sakašvilis yra geras Junktinio Amerikos valstijų bičiulis, jis yra gerbiamas demokratas, jis ir Europos parlamente buvo labai šiltai sutiktas. Jūs turbūt prisimenate, kai jis parlamente sakė kalbą. Tai tiek. Aš norėjau pasakyti apie šį pranešimą ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad parlamento pasisakymas turėtų būti tarsi moters sijonas pakankamo ilgio, kad pristatytų svarbiausius dalykus ir sukeltų susidomėjimą. Pirmininkas, dėkuoju ponė Ranstor. Dabar perėsime prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Yra keturi parlamentarai, kurie išreiškė norą pasisakyti. Pradėsime nuo pono Mikalski. Pane pirmininkė, garbus ponai, džiaugiuosi, kad šią temą svarstome, o šiame pranešime buvo, buvo paminėti labai svarbus principai, kaip pavyzdžiui, daugiau už daugiau E, buvo pabrėžiama tai, kad Rusija prieštaravo šiams dėryboms, o tai turės fatališkas pasiekmes. Tai yra labai svarbi politinė deklaracija. Pranešime yra ir informacijos susijusios su to, kaip kai kuriams valstybėms sekasi dėrybose. Pavyzdžiui, Gruzija, ponas pranešėjas kalbėjo, joms sekasi gan gerai, kai kam sekasi blogiau, kaip pavyzdžiui, Baltarusijai. Ir mus labai neramina ši situacija, tačiau e, ši informacija ir bendradarbiavimas yra labai svarbus, e, toks pat kaip ir politinis bendradarbiavimas. Ir svarbiausia, ką galima iškristalizuoti iš šio dokumento, tai yra, e, turime nukreipti savo dėmesį į rytų partnerystės šalis ir jiems padėti. Ačiū, ponė parlamento nariai, dabar ponia Tikau. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia komisijos nariai. Aš manau, kad bendradarbiavimas tarp rytų partnerystės šalių ir ES yra labai svarbus, ypač E, turizmo, e, mažų ir vidutinių įmonių skatinimo ir kitose srityse. Aš e, sveikinu, kad Moldova ir Ukraina taip pat žengia žingsnius priekin, tai užtikrins saugesnį energijos tiekimą šioms šalims. Taip pat džiugu, kad stiprėja bendradarbiavimas tarp Ukrainos ir ES bandoma pritaikyti, e, suvienodinti abi sistemas. Tokiu būdu supaprastės energijos tiekimas Ukrainai. Dėl viduržėmio jūros strategijos ji yra labai svarbi, juo labiau, kad ji yra siekiama ir su išorės e, strategija. Labai svarbu diversifikuoti šaltinius ir maršrutus. Ačiū. Like ask... O dabar norėčiau paprašyti pono Sikerskio kalbėti. Pone pirmininkė, garbus ponai, labai svarbu, kad ES remtų rytų partnerystės šalis, kalbėtų apie jų europinius siekius ir galimą e, integraciją. Labai svarbu numatyti ir sąlygas, kurių laikantis būtų galima paspartinti integracijos e, tempą ir sustiprinti ekonomiką. Todėl bendradarbiavimas su rytų partnerystės šalimis yra labai svarbu, svarbu suvienodinti ir paslaugas. Rytų partnerystės priemonės finansavimas, e, ypač krizės akivaizdoje, yra remiamas iš naujų fondų. Reikia e, nepamiršti ir prekybos sustarimo su Ukraina. Labai svarbu, e, kad dėrybos jau įvyko, dėja šie susitarimai nebuvo pasirašyti atsižvelgiant į teisinę situaciją Ukrainoje. Ačiū dabar ponė Basesku. Ačiū ponė pirmininkė. nuolatinis e, prekybos liberalizavimas su rytų partnerystės valstybėmis turi iš natūraliai išplaukti iš politinio bendradarbiavimo. Tai suvaidins labai svarbu vaidmenį, atkuriant tų valstybių ekonomiką, įtvirtinant demokratinės reformas ir užtikrinant energetinį saugumą. Šiame kontekste aš skatinu, kad Europos komisija pristatytų Juodosios jūros strategiją kuo greičiau. Aš pabrėžiu, kaip svarbu sujungti rytų partnerystės valstybės su Europos energetikos infrastruktūra. Rumunija šiuo klausimu labai aktyvi. Mes inicijavome uh, Agri Inter projektą, uh, kad Centrinės Azijos dujos galėtų būti pervežamos per Gruziją ir po Jodąją jūrą. Taip pat turime keletą projektų su Moldovos Respublika, dujotekius, elektros tinklus, taip Moldovos energetikos sistemos yra sujungtos su mūsų sistema, be to stipriname tiltų e, tiesimą per upes. Toliau ponas Paška. Ačiū. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Kai kalbame apie rytų partnerystę, labai dažnai e, mokome savo partnerius e, to, kaip jie turėtų valdyti savo šalis. Tačiau mūsų ekonominio bendradarbiavimo e, ekonominis bendradarbiavimas neišnaudoja turimo potencialo. Svarbiausias partneris rytuose yra Ukraina. Ir geresnis, atviresnis bendradarbiavimas su ta šalimi Europai duotų daug ekonominių uh, E, e, ekonominės energijos. Ir aš e, skatinu, kad būtų atsisakyta vizų trukdymų, kad ukrainiečiai galėtų atvykti į Europą, kad jie galėtų atvykti į Europos pietus, į Italiją ir Ispaniją. Jie nori lankytis tose šalise kaip turistai. Tokiu būdu mes sukurtume daugiau darbo vietų tuose Europos regionuose. Kita vertus, kadangi E, tose šalise yra stipri vidurinė klasė, turiu galvoje Ukrainą, e, tie žmonės galėtų sauliaisti pirkti europietiškas prekes. Tačiau labai daug ukrainiečių neturi galimybės e, pagėdamas prekes nusipirkti. Mes turėtume atsikratyti kliūčių, leisti tiem žmonėms įsigyti tai, ko jie nori. Ačiū ir šią diskusiją baigs komisijos narys Kalas. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, man uh, labai malonu su jumis aptarinėti ES uh, dėrybas dėl prekybos su rytų kaiminėmis. Noriu padėkoti pranešėjai ponui Ransdorf už tai, kad jis iškėlė iniciatyvą renkti šį pranešimą. Taip pat dėkoju visiems kitiems parlamento nariams, kurie dalyvavo konstruktyvėse diskusijose apie šio dokumento tekstą. Čia kalbame ne tik apie priekybą prekėmis, bet ir bendradarbiavimą kitose susijusiuose srityse, pavyzdžiui, investicijų apsaugoje, muitų ir pasienio sistemų sutvarkime, techninių ir kitų netarifinių barjerų mažinime, e, sanitarnių ir fitosanitarnių taisyklių griežtinime ir panašiai. Kaip žinote, pastarėjai mėnesiai buvo nepaprastai reikšmingi sutvirtinant prekybos santykius su daugeliu mūsų rytinių partnerių. Prekybos dėl e, išsamios ir gilios laisvos prekybos erdvės su Ukraina jau baigėsi gruodžio mėnesį. Ir abi darybų pusės ketina pradėti e, priimtą į tekstą įgyvendinti nuo Liepos 16 dienos, kai baigsis šio teksto teisinė peržiūra. Dabar nuo pačios Ukrainos priklausys, ar jis sugebės sukurti politinės sąlygas, leisančias šią sutartį pasirašyti ir ratifikuoti. Bet kokiu atveju aš noriu pabrėžti, kad šis susitarimas bus tik tai laikinas prieš priimant asociacijos sutartį ir uh, Šios nuostatos bus taikomos tol, kol bus pasirašyta asociacijos sutartis ir kol Europos parlamentas neišreikš savo sutikimo. Šių metų pirmasis pusmetis taip pat buvo labai svarbus, stiprinant mūsų dvišalius santykius su Moldova, Gruzija ir Armenija. Tai yra trys mūsų partnerės, su kuriomis vyksta e, dėrybos dėl prekybos. Dėrybose jau pasiekta nemažai pažangos dėl uh, to, kad e, per pastaruosius metus buvo labai kruopšiai pasirinkta šioms darybams ir dabar suprantame, kad e, nuo, pačių, nuo pačių tų šalių priklausys, kokiu tempu tos sutartys bus įgyvendintos. Iš tiesų, e, šios dėrybos su, yra tik ilgo, dėrybų, ilgo reformų proceso dare, dalis. Su Baltarusija ir Azerbaidžianu Komisija yra pasirengusi dirbti taip pat kaip su kitais rytų partneriais, tačiau Europos komisija mano, kad narystė pasaulio prekybos organizacijų ir pagrindinės reformos e, ekonomikos dalyje susijusios su prekyba yra būtina prielaida, kad sustiprėtų e, prekybos politika. Sprendimas pradėti dėrybas dėl prekybos priklausys nuo to, kaip mūsų partneris sugebės įgyvendinti e, su sąlygas. Dėja, Azerbaidžianas ir Baltarusija kol kas mūsų reikalavimų sąlygų netenkina ir neturi galimybių jas patenkinti. Norėčiau pabrėžti, kad mūsų dvišaliai priekybos e, santykiai su rytų Europos partneriais negali būti išskirti iš bendro politinio konteksto, kuriame tos valstybės egzistuoja. Tokį signalą mes duodame visiems savo kaimynams. Norėčiau priminti, kad taip mes laikomės pagrindinių rytų partnerystės principų, e, pagal kuriuos šios e, išsamios ir gilios e, priekybos sutartys yra platesnės asociacijos sutarties dalis ir jų negalima vertinti atskirai. Žmogaus teisų padėtis Baltarusijoje e, taip pat yra svarbus veiksnys, nes Baltarusija dalyvauja bendroje rytų partnerystėje, o rytų partnerystės kontekste kalbame ir tuo klausimu. Bendrai aš sveikinu pranešėjo pranešimą, pono Ramzorfo pranešimas labai aiškiai atspindi, kad Europos parlamentui ir Europos komisijai rūpi tie patys klausimai susiję su priekyba su rytų partnerėmis. Aš džiaugiuosi, kad yra pateikta tiek daug pakeitimų ir džiaugiuosi, kad mes galime plačiai paremti šį pranešimą. Uh, ir Europos parlamentas tik patvirtina, kad jis nori stiprinti priekybinius santykius su rytų Europos kaiminėmis. Aš sveikinu ir Euronest parlamentinės asamblėjos atliktą politinį vaidmenį. Šiuo požiūriu ši organizacija mus labai paremė. Galiu Jūs patikinti, kad Europos komisija visiškai sutinka, kad reikia skatinti ambicingą priekybos darbo atvarkę, nes tai yra e, pagrindinis e, rytų Europos partnerių reformų variklis Mes turime parengę konkrečią veiksmų darbosvarkę ir supratome, kad ją įgyvendinti nebus lengva, todėl labai svarbu, kad Europos parlamentas ir Europos komisija toliau glaudžiai bendradarbiautų. Ačiū. Thank you, Mr. Commissioner. Ačiū, pane komisijos nari. Debatai šią temą baigiami, balsavimas vyks rytoj 12.30. Paskutinis šiandienos darbo atvarkės e, punktas. Pranešimas parengtas.